Colleagues, may I have your attention, please? Kolegos, prašysiu jūsų dėmesio. Prašau visus susėsti. Ekon komiteto nariams prisistatysiu. Mano pavardė Morajas, aš Libė komiteto pirmininkas. E, šalia pirmininkauja Ekon komiteto pirmininkas ir jis pasiūlė, kad aš pristatyčiau balsavimą. Norėčiau pirmiausia pasitikrinti, ar visi turi balsavimo korteles, nes balsuosime elektroniniu būdu. Jeigu neturite kortelės, prašom pasisakyti. Prieš pradėdami balsuoti patikrinkime, ar viskas veikia, Taigi prašau visų įstatyti balsavimo korteles ir patikrinsime. Pradedame balsuoti. Balsuokite kaip norite, už prieš ar susilaikyti. Galite. Tai tik bandymas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 59 už, 3 prieš, viskas veikia. Norėčiau 73.5 darbo tvarkos taisyklių dalį jums perskaityti dėl pasiūlymų, dėl kurių balsuosime. Ir tai pagal 73.5 dalį, jeigu dėrybų metu pasiekiamas kompromisas, tai atsakingas komitetas netrukus nedelsiant informuojamas ir tekstas teigiamas komitetui, kuris atsakingas už svarstymą. Jeigu komitetas balsuoja už, tai tekstas teigiamas parlamentui balsuoti. Taigi šiandien mes balsuosime dėl abiejų tekstų. Ir pirmiausia, mm, balsuosime dėl sargentinį teksto. Norėčiau pranešėjams dabar suteikti žodį, jeigu jie nenori pasisakyti, tai iš karto balsuosime ponės Argentinį. Ar norėtumėte pasisakyti? Taip, Klodai, trumpai. Šyrit lybė pamiršau pasakyti, kas svarbiausia. Tai yra ačiū visiems šešėliniams pranešėjams. Ir ponui Karinš, antram pranešėjui, taip pat abiejų sekretariatų darbuotojams, kurie mums padėjo darbe. Du metus užtruko visas procesas e, nuo darbo pradžios iki šiandien, kai jau yra pateiktas pasiūlymas dėl kovos su pinigų plovimu. Ir parlamentas įtraukęs viešai registrą tikrai patobulino šį pasiūlymą ir pasiekė, kad jis bus veiksmingas ne vien kovojant su pinigų plovimu ir terorizmu, bet taip pat kovojant ir su mokesčių vengimu. Ačiū už Jūsų pagalbą. Ačiū, Judit, ponas Karinš, ar norėtumėt pasisakyti? Jūs neprivalote, bet jeigu norėtumėt. Ačiū, žinau, kad visi mes mielai klausom vieni kitų kalbų ir aš pasinaudosiu progą. Iš tikrųjų, ilgą kelią nuėjome ir galiu pasakyti, kad du komitetai labai sunkiai iš pradžių dirbo kartu. Ilgainiui mūsų bendras darbas palengvėjo, jeigu turėtume dar šešis mėnesius, tai jau visai tikrai žengtume kojo kojon. kojon. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms. Mums prireikė penkių trilogų ir ne parlamentas buvo problema, na, mūsų pozicija buvo vieninga, bet taryboje susidūrėme su sunkumais ir norėčiau padėkoti pirmininkavusiai Italijai už tai, kad jie tikrai dėjo didžiulės pastangas pasiekti kompromisą su parlamentu. Ir galiausiai turime tai, ko mes kaip teisėkuros institucija ir norėjome. Ačiū, Vanas Karinš, abiejų komitetų vartų norėčiau jūs abu pasveikinti. Nuveikus tikrai sunku darbą, aš pats dalyvavau kai kuriuose trialoguose. Yra pastaba. Ačiū pirmininkė, gal galėtumėte paaiškinti balsavimo procedūrą. Ar kiekviename komitete turi būti dauguma, ar bendros daugumos, jungtinės daugumos pakaks. Tai yra jungtinis posėdis, taigi jungtinės daugumos reikia. Dabar galime jau balsuoti. Vardinis balsavimas, turite visi balsavimo korteles. 45 yra naujoji dauguma. Taigi balsuosime vardiniu balsavimu, dauguma 45 balsai. Ar yra dar klausimų? Manau, kad mes iš tikrųjų balsavimas pavyks šiuo atveju. Taigi pradėkime balsavimą. Balsuojame. Balsuojame dėl e, kovos pinigų plovimu failas argentinį failą. 87 už 2 prieš, vienas susilaikė, patvirtinta. Teskime antras balsavimas. Peter Simon Timothy Kirchhoff pranešimas. Ar norite pasisakyti pranešėjai? Pone Simon, dėl fondų reglamento. E, iš tikrųjų, diskusijos nebuvo labai kontroversiškos. Nebuvo tiek ginčių, kiek kovos su pinigų plovimu e, dokumento atveju iš tikrųjų buvo tam tikrų e, nesutarimų, vyko techninis trialogas ir mus tenkina to trialogo rezultatai. Jo labiau, kad ir duomenų apsaugai buvo suteikta pakankamai reikšmės, ko mes ir prašėme. Ačiū, ponas Kirkov, Libė komitetas. Aš norėčiau sutikti su tuo, ką sakė kolega ir norėčiau visiems padėkoti dirbusiems kartu. Ačiū, ponai Kirkov. Sveikinu abu pranešėjus. Ir galime pradėti balsuoti. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. 83 už 4 prieš 3 susilaikė. Patvirtinta. Sveikinu Dabar tekstas bus teikiamas plenariniai sesijai, abu tekstai. Much, colleagues. Ačiū kolegos, baigėme balsuoti.